Um, and some say that you need a full-fledged headquarters for that. Maybe you could just engage and, and discuss this issue. Thank you very much. Merci. Uh, Monsieur Galler. Ja, uh, geachte minister, beste collega, welkom terug in het Europees Parlement. Maar ik uh, spreek nu verder in het Duits. Ja, vielen Dank, dass Sie vor einem äh, uh, wichtigen uh, Gipfel hierher gekommen sind und äh, uh,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 ähm, Präsenz äh, doch oftmals sehr zu wünschen übrig lässt. Vielen Dank. Merci, Monsieur le Vice-président Lisek. To show how cor colorful is our uh, parliament, uh, we'll speak in Polish. Um, Pani minister, dziękuję serdecznie za, e, za, za Pani wypowiedź. E,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 liebe Kollegen, sehr geehrte Gäste aus den Nationalparlamenten, als Gerbiami e, kolegos ir, koleg, e, kolegos ir kolegės, šiandieną man labai malonu Jūs pasveikinti susirinkus į saugumo gynybos pakomitečio posėdį. E, Deja, Elmar Brok susirgo ir paprašė mūsų, manęs atsiprašyti už jį. Europos e, sąjungai ir valstybėms narėms didžiulės svarbos dalykas yra saugumo ir gynybos aspektai ateityje. Todėl mes tikimės e, su jumis, nacionalinių parlamento atstovais, e, kartu išdiskutuoti šitą klausimą, nes tai labai svarbus dalykas. Ir norėtume pasakyti, kad jūsų indėlis yra labai svarbus siekiant užtikrinti bendrą saugumo ir gynybos politiką ir pradėti pradėti norėdamas, pas, noriu pradėti pasakydamas, kad mūsų, iš, iš mūsų Europos e, ir nacionalinių parlamentų europiečiai tikisi, kad mes e, patenkinsime jų saugumo ir gynybos lūkesčius ir sustiprinsime šį aspektą Europoje. Daugelis e, valstybių narių piliečių dalyjasi tais pačiais susirūpinimais dėl to, kaip keičiasi pasaulis ir kokie iššūkiai mums kyla mūsų laisvėms ateityje būkštavimai paremti tikromis problemomis, pavyzdžiui, iš vienos pusės ES sienomis, visa tai turi tiesioginę įtaką mūsų piliečiams, pavyzdžiui, vis stiprėja Rusijos įtaka rytuose ir tai e, ke, e, daro spaudimą mūsų demokratijoms ir taip pat daro spaudimą mūsų rytų kaiminėms. E, toliau piet, pietuose, šalise, kur vyko arabų pavasario, pavasaris, mums nerima kelia radikalios islamistinės kryptis. Europiečiai iš mūsų kaip politikų tikisi, kad mes šitas problemas išspręsime, kad pagerinsime jų laisvės ir gyvenimo standartus ir užtikrinsime jų ateities saugumą. E, todėl užsienio politika turi, parem, turi būti paremta e, mūsų inovatoriškais sprendimais kylančiais iš Lisabonos sutarties ir padės mums padaryti ir konsoliduoti mūsų pažangą, siekiant patenkinti visų interesus ir na, ap, juos juos apginti. Mes turime pagerinti mūsų saugumo ir gynybos gebėjimus, o tam mums reikia dirbti e, koordinuotai ir e, laikytis Europos e, solidarumo bei nuoseklumo. Europa turi e, tam tikrus saugumo ir gynybos pajėgumus e, siekiant reaguoti į krizės, e, siekiant apsaugoti mūsų interesus e, ir stebėti besikeičiančią situaciją. Todėl mes norime vesti e, šitą diskusiją ir lygiai taip pat gruodžio mėnesį vyksiantis viršūnių e, e, susitikimas yra gynybos ministrų susitikimas yra labai svarbus. Ir mm, par, paradoksiškai e, operacijų skaičius, kuriuose ES dalyvauja, e, smarkiai padidėjo, nors buvo sumažintas saugumo ir gynybos e, biudžetas. Todėl, kalbant apie ginkluotės išteklius ir nusiginklavimo išteklius, mūsų poreikiai neatitinka esamos situacijos. Ir šita tendencija ženkli jau kurį laiką. Todėl na, svarbu, kad e, būtų, parodytas visokeriopas, e, būtų parodyta visokeriopa parama na, tiems, kurie, e, kuriems reikia ES pagalbos. Ypatinga susirūpinimą kelia <clears throat> tai, kad šis mažinimas buvo padarytas visiškai nekoordinuotai ir turime dvi šalių ir e, e, daugia šalių koordinacinių e, operacijų projektų, kuriuos reikia koordinuoti nuo pat pradžių, Tačiau dabar stengiamasi tik užpildyti biudžeto, spra, biudžeto spragas. Šita situacija nereikalinga ir pavojinga dėl to, kad globalus pot, e, kontekstas reikalauja, kad būtų išlaikyti dabartiniai gynybos ir saugumos pajėgumai. E, taigi E, Lisabonos sutartis mums suteikė įrankius, kad mes geriau koordinuotume savo operacijų e, planus ir įgyvendintume saugumo ir gynybos politiką. Lisabonos sutartis mums e, siūlo Europos lygmens koordinavimą ir priemonės tam, kad mes neprarastume savo svarbių gebėjimų, ypač kai kalbame apie strateginius strateginius priemonius, strateginės priemonės ar, pavyzdžiui, strateginį satelitų koordinavimą. Tai yra kontekstas, e, kurio, e, kurio rėmuose diskutuos gruodžio mėnesio ministrų taryba. Ir čia norėčiau paminėti kelis specifinius e, punktus, kurie turėtų būti susiję su diskusijomis. Svarbu turėti veiksmų planą su aiškiu tvarka, tvarkaraščiu, kur būtų apibriežti mūsų prioritetai saugimo ir gynybos srityje. Mes turime užtikrinti nuo nuolatinį bendradarbiavimą, kad visi norintys galėtų prisidėti prie to. Mes turime pagerinti mūsų um, Europos gynybos pramonės bazės uh, kūrybingumą ir įgyvendinimo gebėjimus. Europos komisija turi tai paremti. Be abejo, mes turime visas šitas idėjas, tačiau uh, taip pat svarbu, kad prie to prisidėtų visa Europa. Europos parlamentas uh, E, paremia bendradarbiavimą tarp ES ir NATO, siekiant pagerinti transatlantinius santykius ir sustiprinti mūsų gebėjimus tam, kad galėtume susidoroti su naujais iššūkiais. Turiu pasakyti, kad aš esu nusivylęs dėl to, kad kai kurie mūsų ministrai ar e, premjerai e, turėtų išgirsti mus kad e, gruodžio mėnesį neiškeltų per daug ambicingų tikslų, jeigu jie yra suinteresuoti struktūriškų bendravimų. Be abejo, jie nesigilina į tokias techninės detalės. Mes turime užsiimti politiniais klausimais tam, kad galėtume e, patenkinti mūsų piliečių e, poreikius. Aš esu nusivylęs, nes iš tikrųjų nemanau, kad Europa E, domis, kad, kad e, europiečiai domisi tuo pasauliu, me, e, kuriame mes gyvename. Ir E, europiečiai susirūpinę dėl globalizacijos pokyčių e, kylančių e, iššūkių. Jie žino, kad jiems vis brangsta benzinas ir taip yra todėl, kad vyksta konfliktai artimuose rytuose. Arba, pavyzdžiui, kompiuterių ar um, išmaniųjų telef telefonų kainos auga todėl, kad Kinija superka visą pramonę. Uh, Ir mūsų diplomatija e, taip yra dėl to, kad mūsų diplomatija yra nesėkminga. Ir e, taip yra taip pat todėl, kad mes e, siunčiame savo kareivius į konfliktinės zonas, kaip pavyzdžiui, Afganistaną. Mes kaip ES turėtume čia nuveikti e, ir galėtume čia nuveikti daug daugiau, kad rastume e, konfliktų sprendimus vietoje. Europos parlamente mes šitas galimybės aptarėme kiekvieną dieną ir e, tikimės, kad šiek tiek galėsime pakeisti pasaulio tvarką, tačiau tam reikia Europos bendradarbiavimo. Mes norėtume, kad mūsų piliečiai geriau suprastų mūsų besikeičiantį pasaulį, o mes 28 e, nacionalinių parlamentų parlamentų par, e, parlamentarai susirenkantis kas pusmetį, turime e, turėti bendrą ar panašų požiūrį į tai. Kartu su jumis Europos piliečių vardu e, mes galime užtikrinti, kad užsienio e, ir e, saugumo e, politikos tikslus pasieksime kartu. Mūsų valstybių ir vyriausybių vadovai turi prisimti atsakomybę gruodžio mėnesio taryboje ir priimti svarbius sprendimus, kurie padėtų kovoti su kylančiais iššūkiais greitai besikeičiančiame pasaulyje. Labai dėkoju gerbiami kolegos. Aš tikiuosi iš jūsų geros diskusijos iš, su visais 28 valstybių narių atstovais. Ir dabar norėčiau perduoti žodį na, saugumo ir gynybos pakomitečio pirmininkui Claude France. Pirmininkui. Gerbiami kolegos, Europos parlamento vardu sveikinu visus atvykusius į mūsų posėdžių salę. Ponas Kovačev pristatė situaciją. Aš, e, tardamas įžanginį žodį, tik pasakysiu, kad turime suprasti situaciją, kurioje esame atsidūrę, kurioje yra mūsų piliečiai ir mūsų piliečius saugumo ir gynybos klausimai domina. Bet dabar esame e, krizės sąlygose jūs nacionaliniuose parlamentuose e, nuolat e, turbūt girdite klausimus dėl Malio, Libijos ar Sirijos, ką daro Europa. Europa turi vaidinti savo vaidmenį saugumo ir gynybos srityje, tarptautinėje arenoje bet šios politikos e, visa e, esmė yra sprendžiama valstybėse narėse. E, svarbiausia, politinė atsakomybė čia tenka valstybėm narėm ir todėl nacionaliniai parlamentai čia vaidina esminį vaidmenį. Dėl to labai svarbu, kad mes labai glaudžiai bendradarbiautume nacionaliniai parlamentai su Europos parlamentu ir kad patenkintume teisėtus mūsų piliečių lūkesčius. Ponas Kovačia priminė, kokia dabar yra strateginė situacija Europoje. Norėčiau, kad jūs kaip nacionalinių parlamentų atstovai rengdamėsi gruodžio mėnesio viršūnių susitikimui, apmastytumėt tai, ką mes jau turime, kokias galimybės pajėgas mes e, bendroje gynybos ir saugumo politikos srityje jau turime. Galbūt e, tos, to viršūnių susitikimo rezultatai nebus labai įspūdingi, bet turime turėti galvoje, kad yra saugumo ir gynybos politikos struktūra, vyksta po ES vėliava įvairios operacijos. E, praėjusią savaitę e, su keliais kolegomis buvo Afganistane, kur vyksta Europos policijos operacija, 400 asmenų joje dalyvauja. Ir norėčiau, kad nacionaliniai parlamentai toms europiniams operacijoms skirtų daugiau dėmesio, nes dažniausiai jų nežino ne tik Europos piliečiai, jų nežino ir nacionalinių parlamento atstovai. Vykite į tas misijas. Pasižiūrėkite, kas ten vyksta. Kvieskite į savo nacionalinius parlamentus tų misijų mm, vadovus. Taip galima geriau e, suprasti, kokia yra situacija, kokios operacijos yra sėkmingos, kokios problemos kyla per tas operacijas. Taip geriau suprasime visą tą europinį mechanizmą. Šis mechanizmas, e, turiu omeny, bendrą saugumą ir užsienio politiką, e, ši politika dar yra labai jauna, nauja Europos Sąjungos e, politika. Ir noriu dar kartą priminti, kad nacionalinės valstybės, nacionaliniai parlamentai čia vaidina pagrindinį vaidmenį. Tiek norėčiau jum pasakyti. Ir norėčiau pabrėžti, kad mes turime prisimti atsakomybę ir būti ambicingi. E, gruodį per viršūnių susitikimą e, reikia siekti, kad e, to susitikimo darbo tvarkė būtų plati, bus kalbama apie bendrą gynybos pramonę, ir apie kitus svarbius dalykus. Labai svarbu, kad per tą gruodžio viršūnį sustikimą būtų įsigilinta į šią sritį, o ne tik praslysta paviršiumi. Tiek norėčiau e, pristatyti. E, mes po to išklausysime ir poną Matėjį Popovskį, kuris yra Europos išorės veiksmų tarnybos atstovas, o po to galėsime apsikeisti nuomonėmis. Dėkui, ponė pirmininkė. This meeting uh, today is... Dėkoju pirmininkė. Šiandienos susitikimas tikrai yra puikia galimybė mums ruošiantis gruodžio viršūnių susitikimui. Mes čia kalbame ne tik vyriausybių lygių, bet taip pat uh, E, diskutuojame ir su valstybėmis narėmis ir tikrai esame dėkingi Jums už tai, kad galime pateikti savo nuomonės ir parlamentų, ir nacionalinių parlamentų nuomonės. Mes čia kalbame apie viršenybę, bet kartais dėl to mus būtent apriboja. Mes, mūsų veiksmų laisvė yra apribota, bet reikia parlamentų paramos. 2013 buvo saugumo ir bendros saugumo ir gynybos politikos metai, todėl kad skirime daug dėmesio šiai temai. Ir um, Europos um, vadovų taryba taip pat skirs daug dėmesio šiai temai. Vis dėlto nuotaika, tonas, diskusijų tonas šiuo metu yra pasikeitęs. Dabar jis yra šiek tiek šviesesnis negu anksčiau, bet žinoma, aš suprantu, kad jūs šią temą jau gerai išmanote, todėl kad e, pavyzdžiui Deko per galer yra paruošęs pranešimus ir jums tikriausiai teko su jais susipažinti. Ir Paskutinė dokumento versija, paskutinė dokumento versija bus paruošta gruodžio 11 e, dieną ir e, buvo paruošta gruodžio 11 dieną ir taip pat Liepos mėnesį buvo paruoštas dar vienas dokumentas ir taip apėmėme daug temų. Uh, ir pramonė taip pat prisidėjo, ir kiti sektoriai taip pat prisidėjo, ir tikrai šis įnašas buvo labai naudingas. Visų pirma, dabar dar norėčiau pakalbėti apie aukštą, e, aukšto Europos Sąjungos pareigūno e, įnašą. Kalbant apie gruodžio e, mėnesio viršūnių sustikimą, na, jūs dar su to susipažinsite, iki šiol esame gavę Na, iš tikrųjų, šiuo metu yra daug iššūkių, daug naujų iššūkių susijusių su saugumu ir e, mes Europą matome, kad saugumo vaidmuo, saugumo užtikrinimo vaidmuo, mūsų vaidmuo dar stiprėja, todėl reikia ir toliau vystyti diskusijas aukščiausių politinių lygių. Uh, Ir ataskaitoje yra trys svarbus aspektai - efektyvumas, matomumas ir taip pat ataskaita Ataskaitoje rašoma apie tai, ką ES turi daryti, kad galėtų užtikrinti savo vertybės ir interesus. E, ir mes turime vadovautis BSGP, bet taip pat turime įsipareigoti. Valstybės narės turi prisimti įsipareigojimus ir taip pat turi e, būti ir stipri pramonės bazė tam, kad tokius pajėgumus galėtume užtikrinti. Taip pat. E, reikia tai, in, apie tai informuoti mūsų vietos publiką ir tai išlieka iššūkis. Aš manau, kad tai yra puikia galimybė mūsų lyderiams užtikrinti, kad šios diskusijos vyktų tinkamai ir kad mūsų publika apie tai būtų informuota. Mes tiesiog turime nepamiršti šios temos ir mums reikia nuolatinių investicijų šioje srityje, ne tik kalbant apie finansavimą. Taip pat e, Europos lyderiai, kai susitiks gruodžio mėnesį, turėtų svarstyti ir apie politinę valią, pasinaudoti esamais, gal, esamomis galimybėmis, e, pajėgumais e, ir vis dėlto užtikrinti saugumą, nors ir lėšos šioje srityje mažėja, tai manau, kad tikrai taryba į tai atsižvelgs. Ir Reikėtų užtikrinti, kad mes pasinaudosime esamų potencialų, esamų Europos e, saugum e, gynybos e, pramonės potencialų. Kartais jis yra nepakankamai įvertinamas beveik šimtas milijardų eurų yra apyvarta ir šimtas tūkstančių darbo vietų. Ši pramonės rytis būtent Europoje sukuria. Ir ataskaita aukštosios pareigūnės ataskaita, vyriausios įgaliotinės ataskaita iš tikrųjų taip pat susikoncentruoja ir apie ties nauja Europos strategija. Aš galėčiau pacituoti iš teksto, ten yra sakoma, kad e, turi būti tolesnis, tolesnis sėkimas ir jeigu valstybės narės nori, jie gali konkrečiau apibriežti ES strate, konkretesnę strategiją remiantis Lisabonų sutartimi. Žinau, kad naujoji strategija ir baltoji knyga, apie tai jau buvo diskutuojama, bet svarbu yra būtent apsvarstyti apie tą, svarstyti apie tą strategiją ir uh, svarbu būtent e, sekti tolesnius, mm, tolesnius įvykius. Na, ir buvo jau susitikimai organizuoti, pasiruošimo susitikimai taryboje e, užsienio ir gynybos ministrai susitiko Jie e, skirs taip pat e, labai daug dėmesio šiai temai, kai susirinks lapkričio 18-19 dienomis ir taip pat ir gynybos vadovai susirinks gruodžio 13, lapkričio 13 dieną ir 19, lapkričio 19 taip pat bus dar nesvarbus susitikimas ir Europos vadovų taryba priims e, e, išvadas, kurios, kurios apims tris grupės, tris klasterius. Ir tai yra tikrai puikia galimybė vadovams, valstybių vadovams e, diskutuoti būtent šiomis temomis. Ir darbas jau buvo pradėtas, jau yra ruošiamas ir ministrų diskusijoms, ir Europos vadovų tarybos diskusijoms. Uh, Taip pat visada išlieka šiek tiek pavojaus rizikos, kad galbūt tarybos e, sėkmė e, nėra užtikrinta. 50 procentų yra tik tai užtikrinta to, e, tos sėkmės ir taip pat gali būti, kad kitos temos užgoš gynybos temą. Uh, Bet vis dėlto šios diskusijos yra naudingos ir yra planuojama pradėti gruodžio, e, v, m, gruodžio tarybą būtent šią temą saugumo ir e, gynybos tema. Ir tikrai yra svarbu užtikrinti, kad ši diskusija nebus vienetinė diskusija. Ponas Danžanas teisingai minėjo, kad nėra galbūt labai daug įspūdingų rezultatų trumpuoju laikotarpiu, bet turi išlikti mūsų darbo atverkėje ši tema ir taip anksčiau ir vėliau gausime rezultatų. Taigi procesas jau prasidėjo ir tikėsimės, kad Europos vadovų taryba taip pat e, ir. E, prašys pa, pateikti informacijos apie įvairias sritis, pavyzdžiui, pajėgumų vystymą, veiksmingumą, pramonę, rinką, gynybos rinką ir taip toliau. Ir reikėtų vėliau galbūt susitikti e, tarybos lygių, nežinia kada tai bus ir taip lyderiai galėtų dar kartą įvertinti, kokia buvo pažanga, kokios pažangos buvo pasiekta. Ir E, vyriausios įgaliotinės e, ataskaitoje, galutinėje ataskaitoje yra idėjos apie e, strateginės gynybos gairės. Ir nustatytos, nustatyti yra bendros saugumo ir gynybos politikos tikslai ir numatytas laikas, iki kada to reikia siekti. Ir tai yra tam tikros gairės ir tikėkime, kad Europos vadovų taryba galės palaikyti jas ir kad saugumas ir gynyba taps nuolatinė diskusijų tema e, vadovų lygiu. Taigi, pabaigai. Dabar mes jau e, labai arti jau yra Europos vadovų taryba ir šis renginys neturi būti vienetinis renginys, mes dėl to sutarėme, pasiūlymai galbūt nėra labai ambicingi. Ir yra pasiūlymų iš parlamento, bet toks ir yra vaidmuo parlamento. Būtent reikia siekti daugiau ambicingumo ir drąsiau kalbėti, na, galbūt e, dar ne, ne revoliucija, bet ir ne visiškas sąstingis šiuo metu. Taigi pažangos yra ir daugiau pažangos dar galime pasiekti daugelies ryčių. Kai grįžtame, pasižiūrime atgal, pavyzdžiui, šių metų pradžią, matome, kad nuėjome gana toli ir aišku, kad pasiekėme daug teigiamų rezultatų. Taigi mums reikia daugiau įsipareigojimo ir kad valstybės narys prisimtų atsakomybę, nes antraip labai toli nepažengsime, nenueisime. Taigi baigdamas pasakysiu, kad norėčiau dar kartą padėkoti už jūsų paramą, už paramą, kurią jaučiame iš parlamento ir iš nacionalinių parlamentų. Dėkoju. Merci, monsieur. Dėkoju, gerbiamas Popovski. Priešingai negu kad sakiau, e, dar išklausykime e, kitų kalbėtojų, o tada galėsime e, diskutuoti, nes tos prezentacijos yra tiesiogiai susiję su gruodžio mėnesio viršūnių sustikimu. Taigi, pirmiausia, galbūt išgirskime uh, Mm, apie mm, situaciją, išsamei apie mm, situaciją gynybos srityje, o tada galėsime apsikeisti nuomonėmis. Dėkoju, kad suteikėte man žodį. Atsiprašau, kad šiek tiek pavėlavome, bet į mūsų agentūrą atvyko vienos iš valstybių narių atstovai. Taigi, kadangi negirdėjau prieš mane kalbėjusių e, kolegų, atsiprašau, jeigu ką nors pakartosiu savo kalboje. Kuo arčiau gruodis, tuo labiau visi nori išgirsti e, tokią rimtą strateginę žinę, e, kad gynybos sritis yra labai svarbi Europos Sąjungai, bet e, turint galvoje įtemptus e, biudžetus, sudėtingą finansinę situaciją, turime kuo maksimaliau veiksmingai užtikrinti mūsų gynybos politikos įgyvendinimą. E, tai reiškia ir valstybių narių bendradarbiavimą, ir Europos priemonių uh, E, veiksmingą įgyvendinimą ir ryšį su kitomis politikos rytimis. Ir labai svarbu, kad valstybių ir vyriausybių vadovai nuolat e, nenukryptų ir neužmirštų tų prioritetų, kurie yra nustatyti šioje srityje, nuo tų e, prioritetų, kurie nustatyti e, įvairiom ES institucijom e, šioje srityje e, labai svarbus dėmesys tenka piliečių saugumo užtikrinimui. Nuomonėmis e, šioje srityje yra dažnai keičiamasi NATO įvairiuose susitikimuose bet labai svarbu, kad e, būtų skirtos reikalingos lėšos Europos Sąjungoje saugumo ir gynybos strategijoms įgyvendinti. Kalbant apie gynybos politiką, labai svarbu kad suprastume, kad karinė intervencija dažnai yra tik tai viena iš veiklos galimybių. Pirmiausia, reikia skirti e, prevencijai visą dėmesį e, tose karštose e, regionuose siekti, kad būtų pirmiausia naudojamos visos įmanomos kitos priemonės o karinė, e, karinės priemonės būtų naudojamos tik tai kraštutinių atvejų. Bet aišku, kad reikia turėti tvirtas gynybinės pajėgas. Vien prevencijos neužtenka. Kalbant apie gynybinius pajėgumus, reikia kelti tiems pajėgumams kuo aukščiausius reikalavimus. Ne, vienas, ne viena situacija buvo, kai Europos sąjunga buvo pasirengusi naudoti karinės pajėgas, bet tos pajėgos galiausiai nebuvo naudotos. Taigi reikia mum būti pasiruošusiems krizės atveju pirmiems panaudoti mm, karinės pajėgas, kad prie mūsų po to prisijungtų e, kitos valstybės, e, aišku, užtikrinant visą reikalingą e, tokių veiksmų teisėtumą. Ir aišku, kad mes turime siekti, kad Europos e, karinės pajėgos atitiktų e, tas, e, tuos, tuos lūkesčius, tas funkcijas, kurių iš jų tikimasi. Tikimės, piliečiai tikisi, kad Europa turės visus reikalingus pajėgumus, užtikrindama saugumą ir stabilumą. Mes kaip Europos gynybos agentūra siekiame įnešti savo indėlį, e, vyriausioji galiotinė Keti Ashton ir jos e, parengta ataskaita yra labai svarbus dokumentas. Iš mūsų tikimasi e, konkrečių žingsnių ir konkrečių mm, planų įgyvendinant karinių pajėgumų programas. Žinote, kad e, Jungtinės Amerikos valstijos, kalbant apie skrydžių pajėgas, paprastai užtikrina 80 procentų tokių pajėgumų. Kalbant apie mūsų galimybės, mūsų planai yra trumpalaikiai ir ilgalaikiai. E, čia e, galėčiau paminėti Italiją, Italijos e, pajėgumus ir tuos naikintuvus, kuriuos turi įvairios Europos e, valstybės narės. E, labai svarbu, kad būtų užtikrinta sąveika tarptų trijų rūšių karinių lėktuvų, kurios yra 400 Boeing e, lėktuvai, labai svarbu vystyti jų e, transporto e, šaką. Galima būtų taip pat naudoti tuos lėktuvus įvair, įvairiais tikslais, evakuacijai, mediciniai pagalbai ir taip toliau, tai būtų vadinami MRTT tai yra įvairių funkcijų. E, tų lėktuvų naudojamas įvairioms veikloms vykdyti. Mūsų planai yra e, trumpalaikiai, ir vidutinio laikotarpio, ir, ir ilgos trukmės. Ir galiausiai, aišku, siekiame, kad įvairios ES valstybės narės galėtų šioje srityje e, bendradarbiauti. Toliau. Dronai. Čia reikia pakalbėti apie naują šių lėktuvų kartą. E, tie bepiločiai lėktuvai galėtų irgi vykdyti įvairias funkcijas. Čia reiktų turėti galvoje, kad tokių lėktuvų naudojimas yra susijęs ir e, su atitinkamos e, teisinės bazės parengimu. Čia, parengimu čia jau būtų komisijos funkcija ir pasirengimu naudoti naujos kartos tokius lėktuvus, tokius dronus. Taigi turime neužmiršti, kad e, turime turėti teisinį pagrindą, technologinį pagrindą ir bendrai kartu visi e, dirbti. E, kalbant apie kosmoso technologijas, tai būtų palidovai, nauja palidovų karta Dar vienas e, mūsų indėlis, mūsų kaip gynybos agentūros indėlis į, e, būtų e, kibernetinio saugumo užtikrinimas. Tai būtų specialistų rengimas, mokymas, taip pat bendri technologiniai tyrimai įvairiose valstybėse narėse ir bendros europinio lygio operacijos. Visas šias e, funkcijas mes vykdome glaudžiai bendradarbiaudami su NATO ir valstybių narių specialistais. Čia Estija galėtume pateikti kaip e, lyderystės pavyzdį šioje srityje. E, agentūrų direktoriai per savo e, susitikimą svarstys visus šios klausimus, o kad valstybių ir vyriausybių vadovai e, galėtų suteikti reikiamą stimulą e, šiom programom. Turime paruošti viską, kas nuo mūsų priklauso gruodžio viršūnių susitikimui. žinote, e, gynybos ministrai e, praėjusiais metais pasirašė e, bendradarbiavimo elgesio kodeksą ir valstybių vadovai savo ruoštų gali užtikrinti, kad nacionalinė, nacionaliniu lygiu tas kodeksas būtų įgyvendintas. Yra E, labai svarbu, kad pagrindiniams prioritetams, kurie yra nustatyti, būtų skirtas tinkamas finansavimas. E, reikia siekti konkrečių bendradarbiavimo žingsnių ES lygmenių Aišku, kad e, tą lemia ir finansinių lėšų buvimas. Valstybių ir vyriausybių vadovai e, turėtų nubriežti e, gairias valstybių, gairias Europos įvairioms institucijoms, Europos išorės veiksmų tarnybai ir E, turime siekti maksimalios sinergijos, ypač mokslinių tyrimų ir technologijų srityje. Europos parlamentas, nacionaliniai parlamentai, ta yra, ta supranta. Mes dabar esame atsidūrę sudėtingoje situacijoje, nes galime prarasti savo technologinį pranašumą. Dėl to reikia visaip siekiant sinergijų e, remti mokslinių tyrimų ir plėtros programas, e, rasti finansavimo šaltinių tų programų įgyvendinimui. Taigi reiktų ieškoti įvairiausių sinergijų, kad mūsų technologinis pranašumas nebūtų prarastas. Nes kai, kalbo, kai karpomos lėšos, paprastai pirmiausia linkstama karpyti lėšas nuo mokslinių tyrimų ir plėtros. Turime siekti, kad tai nebūtų daroma. Kitas rytis, kuri mano nuomonė yra labai svarbi, kai kalbame apie sinergiją, tai yra bendras pramonės rėmimas. E, rėmimas skiriant e, lėšas, parengėt atitinkamas paramos programas ir užtikrinant horizontalų bendradarbiavimą. E, tai būtų ir parama smulkiam ir vidutiniam verslui. Tai iš tiesų yra labai svarbu Europoje galėtume e, rasti ir naujų sinergijos būdų e, kartu su, pavyzdžiui, Europos kosmoso agentūra, e, Europos gynybos agentūra yra nustačiusi, kokie bendri poreikiai yra gynybos srityje ir galėtume ieškoti galimų sinergijų tiem poreikiam įgyvendinti. Valstybių narių suvereniteto apsauga, nacionalinių parlamentų vaidmuo yra svarbu, bet e, turėtume neužmiršti, e, kad labai svarbu yra pasinaudoti mūsų visų bendrais pajėgumais. Užbaigdama pasakysiu, kad viršūnių e, susitikimas gynybos klausimais yra labai svarbus nes tai suteiktų naują stimulą šiai veiklai ir galėtų pavirsti konkrečiomis e, programomis, e, kurios galbūt nebūtų iškart aiškiai apibrieštos, galbūt e, vyriausybių ir valstybių vadovai tiesiog nubrėžtų gairias, kad galėtume uh, patenkinti tuos lūkesčius, kuriuos turi tiek gynybos specialistai, tiek pramonės specialistai. Dėkoju e, Claude France už tokį išsamų pristatymą. E, matau, kad daug kas nori pasisakyti. Pirmiausia, suteiksime žodį nacionaliniams parlamentams. Dabar suteikiu žodį Lenkijos senato atstovui buvusiam gynybos ministrui. Labai dėkoju. Pradžioje norėčiau pabrėžti, kad Europos parlamento vaidmuo šiame etape, kai mes beveik pasiekėme um, Europos viršūnių susitikimo gruodžio mėnesį um, etapą, E, mes dabar turime aptarti klausimus susijusius su ateities bendraja saugumo ir gynybos politika. Pateiktoje ataskaitoje radau labai svarbių nuostatų, tačiau viena nuomonė yra labai svarbi. Norėčiau paminėti šitą frazę, kurioje sakoma, kad nėra suderintos ilgalaikės vizijos dėl ateities BSGP. E, tai prašo ponia Ašton savo ataskaitoje. Aš labai gerai suprantu tai, suprantu, kad tai yra ne tik iššūkis kitam e, gruodžio mėnesio uh, kitai vadovų tarybai gruodžio mėnesį, tačiau ir visai kitai mūsų veiklai, kuris seks po tarybos. Ir norėčiau paminėti keletą pastabų susijusių su BSGP. Pirmoji yra susijusi su šių dviejų politikos krypčių integracija. Esu tikras, kad ateityje mes turime turėti sklandžią ES užsienio politiką, kuri turi atsižvelgti į visos ES interesus, kurie nebūtų paremti kažkurių svarbių valstybių narių saugumo interesais, o visos ES kaip vieno vieneto saugumo interesais. Antra, mūsų priemonių instrumentų integravimas reiškia, kad mes turėtume į viską žiūrėti daug e, nuosekliau, sklandžiau, o tai reiškia, kad e, politiškiau, diplomatiškiau, ekonomiškiau ir visi tokie instrumentai turėtų labiau suartinti Europos Sąjungą. Aišku, šioje srityje praėjusiais metais buvo pažymėta nemažai politinės pažangos. Mes matėme kelis tokios integracijos pavyzdžius. Pavyzdžiui, jeigu apskritai paimtume ES veiklą Afrikos e, iškišulyje. Trečioji pastaba yra susijusi su plėtra Tai turėtų padėti toliau integruoti šitą procesą. Europos bendradarbiavimas turėtų būti sugriežtintas remiantis dabartinėmis struktūromis ir institucijomis, kaip pavyzdžiui e, Europos e, kosmoso agentūra ar mūsų gebėjimų plėtros planas ar technologinė pramoninė bazė. Tuo pačiu metu e, gebėjimų plėtros harmonizavimą tarp ES ir kitų suinteresuotų pusių turėtų būti sustiprintas. Tai yra kitas skyrius. Aš esu tikras, kad harmonizacija turėtų būti sustiprinta įvairiuose lygmenyse, tarp IRT ir tarp ACT, e, ACT ir kitų institucijų, taip pat užtikrinant e, pažangėją gynybos programą ir panašiai. Pas, e, ketvirtoji mano pastaba yra susijusi su krizių valdymo operacijomis. Mes daugiau turėtume koncentruotis į šią sritį. Visų pirma, dėl to, kad mes e, pasiekėme kai ką, kas yra matoma. Antra, dėl to, kad e, dar išgyvename krizę. E, pavyzdžiui, paimkime Mali operacijas. Mes turime pradėti, pabaigti statyti instituciją, mūsų struktūrą, norint, uh, užtikrindami mūsų nuolatinius veiksmus Europos Sąjungoje. Taip pat mes turime skatinti daugia šalius sprendimus e, kri, e, kritinėse srityse, tai jau minėjau. Trečia, mes turime išplėsti e, kovos grupių vaidmenį. Tai reiktų dar daugiau išanalizuoti, nei kad buvo paminėta vyriausios įsigaliotinės ataskaitoje. Taigi, baigdamas noriu pasakyti, kad Mes jau daugą pasiekėme, tačiau turime dar daugą nuveikti, kadangi Europos Sąjunga vis dar neišnaudojo viso savo potencialo saugumo ir gynybos srityje. Būtent todėl BSGP kaip priemonė turėtų mums pasiūlyti daugiau galimybių kad galėtume daugiau planuoti, vykdyti savo veiksmus, koordinuoti karinės operacijas. Šiame kontekste operacijų centras turėtų būti suvokiamas tik tai kaip pirmas žingsnis siekiant ES e, praktinių veiksmų būstinėje. Ir matėte, kad mes jau sukūrėme tokią struktūrą. BSGP ne, nereikia naujų institucijų, reikia politinės valios tai būtų ir kaip naujas impulsas, kaip prieš devynerius metus, kai mes galėjome sukurti puikią Europos saugumo ir gynybos strategiją ir Europos Sąjunga galėjo įvykdyti pirmąją savo svarbę e, misiją. Taigi, europiečiai iš e, e, vadovų tarybos laukia rimto signalo dėl ilgalaikės BSGP. Dėkui. Dabar suteiksiu žodį Elio Vito, Italijos parlamentarui. Buongiorno. Dėkuoju pirmininkė ir dėk... Mm, laba diena, pirmininkė, laba diena kolegos. Visų pirma, norėčiau padėkoti už šią tarparlamentinę sesiją, šį parlamentinį, tarparlamentinį posėdį, kuriuo metu mes galime pabrėžti nacionalinių ir Europos parlamentų svarbą, stengiantis užtikrinti, kad e, bus įgyvendinti svarbų sprendimai užsienio reikalų ir saugumo bei gynybos rytyje. Kaip jau minėjome Vilniaus posėdėje, e, reikia pabrėžti, kad Europos sąjunga, ne tik sąjunga tarp valstybių, bet tai yra taip pat e, tam tikra struktūra, kur, kurios dėka mes galime užtikrinti taiką ir uh, E, žmogaus teisų gerbimą, taigi parlamentai, nacionaliniai ir Europos parlamentas turi drąsiau elgtis šioje srityje. Ir reikia nepamiršti, kad negali būti bendros saugumo ir gynybos politikos be e, politinės sąjungos. Taigi šis posėdis yra dar vienas žingsnis šią linkme ir būtent šioje srityje mes turime dėti daugiau pastangų. Europa turi susivienyti politinėje srityje ir taip gali ir ir pramonė geriau vystytis. Tai parodo ir būtent kontinentinė sinergija. Saug... Gruodžio vadovų taryba yra svarbi, todėl kad mes taip galime parodyti, kad galime diskutuoti apie finansinius išteklius ir apie mūsų pajėgumų plėtojimą e, Karinėme, karinėje ir civilinėje srityje. Reikia gerų pramoninių sinergijų tam, kad galėtume atsižvelgti į kiekvienos valstybės specifiškumą ir kad užtikrintume bendrą saugumą. Taip pat e, mes turime užtikrinti mūsų patikimumą ir e, pasitikėjimą mumis tarptautinėme kontekste. Mūsų tikslas turi būti rasti e, išteklius, kurių reikia tam, kad užtikrintume pajėgumus, kad Europa galėtų greitai reaguoti. Taigi reikia bendrai naudoti išteklius ir reikia sustiprinti e, Europos saugumo agentūros svarbą ir taip pat reikia skatinti pramonės bendradarbiavimą tam, kad galėtume sustabdyti jos smukimą. Tai yra temos, kurios nėra naujos, bet reikia mums spręsti šių, su šiomis temomis susijomis problemomis. problemomis. Vilniuje ankstesnė posėdžių metu buvo pasakyta, kad reikia stiprinti diskusiją dėl saugumo ir kad reikia skei, laiku keistis informaciją. Mes tarėme, kad dirbsime, stengsimės apibriežti, kokio metodo reikia ir būtent šioje srityje turime turime dirbti ir toliau ir reikia siūlyti, pateikti pasiūlymus. Kalbant apie metodą, kiekvienas parlamentas ruoš e, gairias, kaip kiekviena vyriausybė turi orientuotis, priimdama sprendimus, ruoždamas Europos vadovų tarybai. Manau, kad reikia svarbu e, išryškinti, kokie yra pagrindiniai elementai, koks yra bendras vardiklis, kurio reikia kiekvienai, e, kiekvienam dokumentui, kurį tvirtina e, nacionaliniai parlamentai. Mes taip pat turime paruošti bendrą komunikacijos piliečiams strategiją ir turime atsižvelgti į užsienio politikos pilietinę dimensiją ir taip pat turime į tai atsižvelgti ruoždami mechanizmus reagavimui į krizę. Italijoje jau kelis mėnesius mes dirbame šioje srityje, ruošiame studijas, analizės tam, kad galėtume apibriežti būtent labiau, geriau išanalizuoti temas, kuriomis bus diskutuojama gruodžio mėnesį. Taip pat prie šių temų dar prisideda ir reforma. Uh, karinio, e, karinio, karinio sektoriaus reformą Italijoje, todėl kad Italija norėtų e, lakryčio mėnesį paruošti pareigojančią nuomonę šis rytyje. Taip pat mes norime patvirtinti sprendimą kurį vyriausybė prieėmė dėl finansavimo pratesimo tarptautinėms taikos misijoms. Ši diskusija yra tikrai labai tinkama proga tam, kad atkreiptume mm, piliečių dėmesį e, į saugumo, Europos saugumo temą. Italijos, e, Italija turi daug, prisijimti daug atsakomybės dėl sprendimų, kurie bus patvirtinti, todėl kad Italijos pirmininkavimo pusmetis vyks po parlamento mandato atnaujinimo ir atnaujinus ir komisijos bei um, vyriausios įgaliotinės e, mandatus. Taigi dar ir dėl to mums šis šiandienos posėdis yra labai uh, svarbus. Linkiu Jums gero darbo. Dėkoju. Europos parlamento vardu ponas Galer. Dėkoju ir labai ačiū už tai, kad e, suteikėme e, šitą galimybę po galimybės Vilniuje pasikalbėti su e, kolegomis iš nacionalinių parlamentų prieš vadovų tarybą. Mes pakalbėsime apie konkrečius dalykus, apie projektus, kuriuos turime įvardinti ir aš manau, kad Mums bendrai reikia daugelio dalykų, tačiau na, yra aišku, kad mes po vieną viso to negalime nuveikti ar net neprivalome. Todėl manau, kad yra labai svarbu mums e, šitą klausimą pabrėžti ir e, vadovų taryboje. E, mes šioje srityje turime būti vieningi turime atsitraukti nuo tradicinio išskirtinai e, nacionalinio mąstymo. Manau, kad mūsų kolegos iš nacionalinių parlamentų turėtų spausti savo vyriausybės, kad jie e, keistų savo e, mąstymą, kurtų naujas struktūras e, nacionalinėje gynybų, gynybos ministerijoje ar darbo ministerijoje, nes jie turi mąstyti europietiškai bendromeniškai, o ne nacionaliniu lygmeniu. E, mes nacionalinių lygmenį negalime savo to leisti. Manau, kad e, mes problemų turime dėl to, kad tam tikrose pramonės rytise mes turime per didelius gebėjimus, tačiau kitose rytise jų neturime. Ir e, kai kurios valstybės turi per, per, nusiperka kai ko per daug nie, nieko negamina ir dėl to turi pirkti, kitos to, e, tos problemos neturi. Ir taip pat pramonės rytyje susidurėma su tam tikrais reglamentais, kuriuos mes Europos lygmenių kūrėme dėl standartizavimo, e, mes reglamentuojame viską ir e, klausimas nacionaliniams kolegoms yra, ar visi suvokiame, kad mes taip nebegalime tęsti darbo ar tai supranta atitinkamos kompetentingos institucijos. Ir mm, ar visi supranta, kad mes turime pradėti mąstyti bendromeniškai tam, kad mūsų užduotis mūsų veiksmai pasiteisintų. Aš tikiuosi, kad šitas, um, šita vadovų taryba uh, bus kitokia ir kad mes galiausiai pasieksime bendrą rezultatą. Ačiū. Merci, Dėkoju suteikiu žodį Portugalijos kolegai Olio Miranda. Dėkui, ponė pirmininkė. Norėčiau pirmiausia padėkoti komiteto pirmininkui Elmar Brok, kad pakvietė mūsų nacionalinių parlamento atstovus atvykti į Europos parlamentą. Taip pat norėčiau padėkoti parlamento pirmininkui, ponui Šulcui ir tarybos pirmininkui, ponui Van Rompėjui. Jų skiriamas dėmesys šiai temai rodo, kokia svarbi sritis ši yra. Kalbant apie bendrą saugumo ir gynybos politiką, turime pirmiausiai aiškiai apibriežti, aiškiai suprasti, kas tai yra. Aišku, yra Europos gynybos strategija, bet ta strategija buvo parengta 2003 metais. 2008 metais jinai buvo atnaujinta, bet vis tiek ją reiktų peržiūrėti, atnaujinti, nes mes e, turime būti pajėgus mm, kovoti su tomis problemomis, kurios šiandien iškyla pasaulyje. Antra, turime susitelkti ties koordinavimu, ties mūsų pastangų ir veiklos koordinavimu. Nes dabar matome skirtingas pozicijas, skirtingus požiūrius, yra dvi šaliai bendradarbiavimo protokolai, pagal kuriuos kai kurios valstybės narės bendradarbiauja, yra tam tikros atskiros iniciatyvos, kai kurios valstybės narės e, bendradarbiauja su kitomis valstybėmis narėmis, kai turi bendrų strateginių tikslų. Ir toks bendradarbiavimas buvo labai svarbus, turiu galvoje Libiją, Malį, Siriją. Turime gerų tokio bendradarbiavimo pavyzdžių, bet mes nepakankamai skiriame dėmesio visų šių operacijų ir šios veiklos uh, žinomumui. Buvau Sirijos pabėgėlių stovykloje. Iškilo klausimas, kokį vaidmenį vaidina šiame konflikte Europą. Mūsų požiūris e, į Siriją pasižymi individualizmu, atskirų valstybių narių fragmentuota veikla nematėme e, čia jokios bendros perspektyvos. Kai kalbame apie bendrą saugumo ir gynybos politiką, turime ją pagrysti, paremti principais, principais kurie remtųsi tais esminiais mus siejančiais elementais gynybos ir saugumo srityje. mūsų piliečiai tikrai supranta saugumo klausimų svarbą. Nereikia jam sakyti, kokie svarbus yra saugumo klausimai. Daugelis valstybių narių susiduria su problemomis e, savo pasieniuose. Pasižiūrėkime, pavyzdžiui, Lampedūzos mm, atvejį. Saugumas apima ne tik e, pabėgėlių problemų sprendimą. Tai yra daug platesnis, daug platesnė savoka. Dar vienas dalykas, kurį e, norėčiau pakomentuoti. Pramonė, kuri dirba karinėje srityje. Čia šimtų procentų sutinku su tuo plėtoti mūsų pramonę suprantame, kad pramonė tai pirmiausia yra e, naujos e, darbo vietos. E, pirmiausia yra ir ekonominis šios pramonės aspektas, bet kai kuriuose šalise ši pramonės rytis yra užmiršta. Regis ir Europoje didžiausią dėmesį skiriame monetariniai politikai, visiškai užmirždami mūsų pramonę ir pramonės politiką. Esame skatinami e, karpyti lėšas, taupyti saugumo ir gynybos biudžetai irgi yra mažinami. Tai yra labai svarbus klausimas jei pažiūrėtume į Europą šią prasme, e, gautųsi, kad yra dvi Europos. Reikia plėtoti pramonę, bet taip pat turime skirti ir dėmesį konkrečiai kariniai pramoniai. E, socialiniai, ekonominiai e, klausimai. Į šios klausimus turime irgi pažiūrėti iš gynybos ir saugumo politikos. Jei nuolat mažinsime eh, gynybos biudžetus, kaip mes tada užtikrinsime tinkamą saugumo strategijos politikos įgyvendinimą. Turime laikytis, e, vykdyti tokią politiką, kuri apimtų visus sektorius ir komisija turėtų pradėti galvoti, koks biudžetas reikalingas mūsų gynybos tikslams pasiekti. Dėkui. Dėkoju, gerbiami kolegos turiu čia ko gero taikyti Europos parlamento darbo tvarką, prašydamas kalbėtojus kalbėti ne per daug ilgai, nes kitaip negalėsime išgirsti visų čia esančių e, dalyvių, kurie paprašė žodžio. Galbūt tris minutės mm, galime skirti kiekvienam kalbėtojui. Ponas Delpika, e, Prancūzijos senatas. E, dėkui, gerbiamas pirmininkė, suteikėte tris minutės. Man pateiksiu penkis komentarus. Pirmiausia, sprendimas įtraukti e, gynybos politikos klausimus į gruodžio vadovų tarybos darbotvarkį yra puikus pasirinkimas ir dėl to noriu pasveikinti poną Van Rompėjų. Kolegos, tikimės, kad neprireiks dar kitų penkerių metų, kad būtų atkreiptas pakankamas dėmesys į šios klausimus. Ekonominė krizė, aišku, paveikia nacionalinių valstybių biudžetus. Europos Sąjunga turėtų pasinaudoti krize kaip galimybę susivienyti. Deja, tas neįvyko. Trečia, kai kalbame apie gynybą Europos mastų, tas klausimas svarbus ir mūsų piliečiam, ar valstybės narės yra pasirengę paukoti savo karinės pajėgas. Visuomenė mano, kad nėra pakankamai grėsmės, juolab yra NATO jei tokia grėsmė atsirastų. Europos žinome, kad šie klausimai yra susijęs su nacionaliniu valstybių suverenumu. E, kalbame apie Europos e, gynybos pramonę ir tos pramonės skatinimą. Kol nebus rimtos, tikros Europos gynybos sistemos, tol, kažin ar bus tikra Europos gynybos pramonė. Penkta. Jei mes iš tiesų norime, kad Europos gynybos politika vystytųsi, tai turime pagalvoti apie tai, kaip čia turėtume, turėtume peržengti valstybių narių e, suverenitetą. Prancūzijos senatas parengė ataskaitą Liepos mėnesį, kurios pavadinimas e, yra toksai reikia siekti tikros Europos turinčios tikrą europinę gynybą. Kokios būtų mūsų rekomendacijos? Reiktų sukurti gynybos euro grupę. Tie, kas nori ir tie, kas gali, sudarytų tą grupę ir būtent taip kiekvienu svarbiu e, Europai momentu, ar kalbame apie Šengeną, ar apie eurą, Europa veikia. Dėl to mūsų nuomonė reiktų ir tokios Europos gynybos grupės. Galbūt jums atrodo, kad tai yra svajonė, bet, kaip sakė e, Jobsas, tie, kas yra pakankamai pamišę, kad tikisi pakeisti pasaulį, tą pasaulį tik ir gali pakeisti. Dėkoju. Dėkoju. Jūs kalbėjote šiek tiek ilgiau, 3 minutės 50 sekundžių, bet manau, kad tai, ką jūs pasakėte, iš tiesų labai svarbu, taigi tų 50 sekundžių e, negaila. Dėkoju. Dabar e, Marija Elen Kopa, Europos parlamento atstovė, kuri parengė ataskaitą Europos saugumo ir gynybos politikos e, srityje ir ją pristatys per kitą plenarinę sesiją. Dėkoju. Ši diskusija labai svarbi, labai svarbu turėti galimybę tai aptarti su nacionaliniu parlamentu, su nacionaliniais parlamentais, dėl to, kad juose e, turi vykti diskusija apie uh, užsienio ir saugumo ir gonybos politiką. Yra numatyta labai daug debatų, e, labai daug diskusijų. Dabar labai smarkiai yra karpomas biudžetas ir išlaidos ypač gynybos srityje. Todėl mes ir turime ieško, ieškoti bendrų sąlyčio taškų dėl saugumo ir gynybos politikos. Mes e, paliekame labai ambicingus tikslus, nors kartais e, iš įvairių ES sostinių mes e, gauname ganėtinai pesimistišką žinę. Dirbame konstruktyviai su komisija ir su vyriausiosios įgaliotinės biuru visada na, žiūrime optimistiškai, nors galbūt ne visada šimtų procentų patenkinamos mūsų ambicijos. Europos Sąjunga išgyvena, yra dabar kryškelėje. Ji turi e, nuspręsti, ar jinai bus didelė žaidėja gynybos srityje, ar tiesiog turės didelę rinką ir netliks vaidmens saugumo ir gynybos srityje. Manau, kad mes E, šiame komitete, pakomitete esame įsitikinę, kad labai svarbus yra bendradarbiavimas ir tarpusavio pasitikėjimas. Tai yra sunkiausia iš visų. Pirmiausia, mums reikia komunikacijų strategijos. Gruodžio mėnesio vadovų taryba artėja ir čia parlamente, nacionalinių komit parlamentų komitetuose, komisijoje mes e, ta, kalbamės apie tai, jog e, vadovų tarybos diskusija turi būti matoma, nes e, ji labai svarbi visiems piliečiams ir ji turi būti mūsų Europos rinkimų darbo tvarkėje. Mes Turime veikti ir sausumoje, ir žemėje, ir kibernetinėje erdvėje, tačiau turime dabar padaryti strateginius pasirinkimus, kurie ne visada akivaizdus ir lengvi. Kitas dalykas, labai svarbu, e, ir mes tai pamatėme vyriausio galiotinės ataskaitoje, tai mums e, esminis dalykas, tai yra jūrų sauga ir mm, sienų apsauga. Tai specifiniai klausimai ir manau, kad kitas dalykas, kurį turime daryti, yra po gruodžio mėnesio vadovų tarybos imtis darbo šioje srityje. Toliau turime išnaudoti visą Lisabono sutarties potencialą. Mes tai nuolat kartojame, tačiau to nedarome. Tie, kurie nori tai daryti, turi turėti tokią galimybę, o kiti neturėtų užblokuoti šito potencialo. Todėl prašau panaudoti ir įgyvendinti sutartį ir galvoti, kas yra parašyta apie PESCO, apie e, pradinį fondą ir imtis veiksmų. Mes turime galimybių padaryti šitą instrumentą veiksmingą, tačiau mes turime tai aptarti ir diskusiją surenkti atvirai. NATO klausimas. 22 iš 28 valstybių narių Europos Sąjungoje yra NATO narės. Todėl interesai nesikerta, todėl turime dirbti kartu, rasti sprendimus. Taigi mano baigiamoji frazė būtų tokia. Vadovų taryba gruodžio mėnesį neturi būti pabaiga, atvirkščiai turi būti proceso pradžia, kur ir Europos parlamentas, ir nacionaliniai parlamentai turėtų būti įsipareigoję bendradarbiauti. Ačiū. Dėkoju vis sunkiau laikytis nustatytų trijų minučių. Elgsios dar griežčiau. Dabar žodis ponui Lekruo, Belgijos atstovui. Dėkui, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti, kad mus pakvietėte į Europos parlamentą. Mes balsavome dėl rezoliucijos e, skirtos Belgijos armijai Europoje. E, dėkoju Prancūzijos senatui už nuveiktą darbą. Buvo kalbama apie oro pajėgumus, apie bepiločių lėktuvų e, naują kartą, apie e, naikintuvus. Žinote, kad jiem jų, yra, jų kaina yra labai dideli ir e, viena valstybė e, negali tiek lėšų turėti, turiu galvoje F-35 naikintuvus. Norėčiau kreiptis į gynybos agentūros atstovę. Kas yra pasiekta Europos, e, kūriant Europos lėktuvą? Europos naikintuvą. Ar mes e, būsime e, tokie pat sėkmingi šiame projekte, kaip ir Airbus projekte. Kaip e, kairiosios pakraipos parlamentaras norėčiau atkreipti jūsų dėmesį vieną dalyką tai humanitarinė Europos gynybos akcijų, humanitarinis Europos gynybos akcijų aspektas. Nei vienas jūsų to neminėjote. Ir dėl to norėčiau išgirsti jūsų nuomonę būtent apie šį aspektą. Mes teikiame atstatymo e, paramą pasibaigus kariniams konfliktams ir teikiame kitokią humanitarinę paramą. Ir tai yra labai svarbu, kodėl uh, mes negalėtume turėti e, medicininės laivų flotilijos, kuri galėtų e, staigiai suteikti, greitai netidėliodama suteikti paramą e, karinių konfliktų zonose, turiu galvoje Libiją ir Siriją. Ir mūsų piliečiam tada e, gynybos Europos savoka, e, kuri užtikrintų taip pat E, ne tik Europos saugumą, bet ir paramą kitoms tautoms, e, tokia vizija mūsų piliečiams būtų primtinesnė. Dėkui, dėkui, kad e, laikėtės nustatytų trijų minučių, kalbant apie laivus ligoninės. Aš manau, kad šis dalykas yra minimas komisijos komunikate, kad Europa turėtų savo e, laivus ligoninės. Taigi komisija yra skirusi tam dėmesio. O dabar sutiksiu žodį Kroatijos atstovui. Prašom, žodis jum. Thank you, Arno. Uh, uh, I... Dėkuoju, Arno. Aš tikrai džiaugiuosi jūsų pastangomis ir šiomis diskusijomis. Norėčiau pabrėžti, kad tai yra tikrai labai strategiškai svarbi tema ne tik, kad Europos saugumo ateičiai, bet ir pačios Europos ateičiai. Taip pat manau, kad yra labai svarbu, kad ši diskusija yra daug apimanti ir kad į ją yra įtrauktos, įtraukti ir politikai iš valstybių narių. Kroatija tik pradėjo dalyvauti šių sprendimų prieimime, bet klausimai, kurie mums kyla, yra taip pat susiję ir su mūsų šalimi, todėl kad ji yra NATO narė jau keli metai. Ir mes pripažįstame, e, suprantame, kokie yra kylantis klausimai. Taip pat e, norime pasakyti, kad yra du iššūkiai. Iš vienos pusės yra nepasitenkinimas technologinė įranga, kurią mes turime. Ir iš kitos pusės yra tikrai nedaug norinčių palaikyti plačią, plačius karinius viešuosius pirkimus. Tai yra dėl daugelio priežasčių e, privalumų yra daug būti ES nare, bet norint, kad valstybė narė gerai e, vykdytų savo veiklą, reikia inspekcijų, reikia patikrų, reikia tam, kad būtų laikomasi daugelio Europos standartų. Ir visi šie prisitaikymai, na, dėl, norint pristaikyti prie tų reikalavimų, reikia daug išlaidų. Re, didelės išlaidos reiškia taip pat, kad kai kuriuose srityse išlaidos yra apkarpamos. Ir tenka daug taupyti, tenka taupyti net ir saugumo gynybos sąskaitą. Manau, kad yra susiję tarpusavyje E, tam tikrų politikų, e, politikos vičių, e, sričių vystimas, ypač kalbant apie finansus. Ir dėl to gali kilti tam tikrų kontroversijų, nesutarimų. Europos lygių yra suprantama, kokie yra prioritetai bendroje gynybos politikoje, pramonėje ir taip pat kokie yra pavojai mūsų saugumui. Tai tik ne, ne tik dėl politinių priežasčių, bet ir dėl finansinių priežasčių sunkumai vis sunkiau atskirti e, gynybą nuo kitų ES politikos ryčių. Štai dėl ko norėčiau dar pabrėžti, kad integracija, didesnė integracija gynybos srityje nėra tik galimybė, bet būtinybė. Ir dar pridurčiau, manau, kad reikėtų pabrėžti, kad išlaidos mažiau yra išleidžiama ne tik dėl finansinės krizės, bet ir todėl, kad neegzistuoja konvencinių, e, nėra konvencinių e, pavojų ir dėl to kyla taip pat ir tam tikrų klausimų dėl integracijos. Dėkoju. Dabar Vengrijos atstovas. Uh, uh, Dėkuoju pirmininkė visų pirma, norėčiau pasveikinti dėl šio, pasveikinti šį komitetą ir pakomitetį už tai, kad suorganizavo šį posėdį ir pakvietė nacionalinių parlamentų atstovus. Norėčiau, kad ir daugiau parlamentų čia būtų atstovaujami geriausiai, kad būtų atstovaujami visi nacionaliniai parlamentai, todėl kad šios temos yra labai svarbios ir tikrai šiuo metu yra labai svarbus momentas, e, todėl kad metų pabaigoje vyks Europos vadovų tarybos susitikimas. Manau, kad daugelis e, asmenų, kurie atstovauja savo parlamentus ir daugelis šio posėdžio dalyvių žino, kad yra daug klausimų, kurie kyla ir kurie yra susiję su demokratiniais klausimais Vengrijoje, bet norėčiau patikinti, kad kalbant apie ateitį ilgalaikę perspektyvą Vengrijoje, mes sutarėme ir demokratinė pozicija, ir vyriausybė, sutarėme, kad e, ateitis yra e, Europos ir Atlantinėje integracijoje, NATO ir Europos Sąjungoje. Manau, kad reikėtų pabrėžti, kokios yra gairis, kuriomis mes remiamės. Visų pirma, NATO ir JAV svarbus vaidmuo NATO yra užtikrinimo, saugumo užtikrinimo garantas Europoje, Europai ir Vengrijai. Bet Europoje taip pat yra ne NATO narių. Ir taip pat ir šios šalis turėtų prisidėti prie saugumo ir gynybos užtikrinimo mūsų žemynę. Antras dalykas E, NATO pasaulinė globali rolė, vaidmuo yra vis svarbesnė. Ir reikia sąžiningo atsakomybės paskirstimo, e, nepažydžiant ir pajėgumų potencialo įvairių organizacijų, todėl kad NATO turi turėti visas karinės priemonės tam, kad ji veiksmingai galėtų e, veikti krizės metu ir spręsti karinius konfliktus. ES turi taip pat potencialą ir ekonominius pajėgumus užkirsti kelią kariniams konfliktams ir taip pat e, imtis intervencijos e, po šių konfliktų ir krizės metu. Dar vienas aspektas - gynyba yra sudėtingesnė negu karinės arba apsaugos e, arba gynybos išlaidos. Ir e, bendra saugumo ir gynybos politika, kaip ir e, bendra gynyba, gali būti finansuojama ir kitomis priemonėmis. Pavyzdžiui, mūsų politika skirta kaimininėms regionams. Pavyzdžiui, viduržėmio jūros regiono partnerystė arba rytų partnerystė taip pat gali prisidėti prie šios srities, todėl kad saugumas ir stabilumas kaiminėse šalyse taip pat prisideda prie saugumo ir stabilumo mūsų e, žemynė. Neseniai Arabų pavasaris būtent tai parodė ir manau, kad e, mes turime to nepamiršti, taip pat kalbėdami ir apie rytų partnerystę, nes tai yra taip pat svarbus regionas demokratijos e, e, svarbumas ir taip pat tvarus vystimasis prisideda prie mūsų saugumo ir manau, kad pava, iš rabų pavasarų galime pasimokyti. Pabaigai taip pat pasakyčiau, kad e, norėčiau paraginti parlamentą, spausti tarybą gruodžio mėnesį ir norėčiau paprašyti, paskatinti taip pat ir nacionaliniuose parlamentuose daryti spaudimą tam, kad būtų skatinama didesnė integracija saugumo ir gynybos rytyje. Dėkoju. Dėkoju nedelsdamas suteiksiu žodį mūsų kolegė Ana Gomeš, Europos parlamentas. Šiame krizės kontekste, tai taupimo priemonių kontekste, kai mažinami biudžetai, mes kalbame apie saugumo ir gynybos um, biudžetą bei technologinę bazę. Ir norėtume, kad um, vadovų taryba atmestų e, gynybos pirkimų e, biudžeto sumažinimą. Ir tai būtų vienintelis būdas, kaip mes galėtume veikti kaip E, europiečių Europos lygmenių, nacionalinių lygmenių ir veikti racionaliai. Kitaip nežinau, ar mes galėsime kažką pasiekti. Manau, kad finansavimo klausimas yra vienas iš esminių per kitą vadovų tarybą. Svarbu, kad e, reikia e, tai apie tai kalbėti. Mes dabar apsunkiname valstybės narės, kai, e, kurios prisideda daug prie įvairių ES misijų ir operacijų, kitos valstybės narės neprisideda. Mes turime peržiūrėti šitą klausimą. Pavyzdžiui, prisiminkime operaciją Malija. E, taip pat e, BSGP turėtų pakankamai pabrėžti jūrų gynybos aspektą. Mes matėme, kas vyksta viduržėme jūros regione. Mums reikia pakankamai geros pakrantės ruožo apsaugos funkcijos. Taip pat prisimename, kad Panamos kanalas 2015 metais MAMS mums gali suteikti labai daug ekonominių galimybių, tačiau tai turi ir rizikos. Mums reikia ir jūrų saugo, saugumo dimensijos. Kalbant apie Libiją, tai tiek pat susiję, e, Libijos saugumas tiek pat susijęs ir su Europos Sąjungos um, saugumu ir EU e ban misija nepasiteisins, jeigu mes nesu, ne, nepastatysime tokių struktūrų, kurios dabar neegzistuoja, pavyzdžiui, neegzistuoja Libijoje. Uh, Mes turime reformuoti saugumo sektorių. E, valstybės narės, e, formuodamos savo politiką, e, paskyrė gynybos konsultantus, tačiau ta, tai padarė tik tais dėl akių. Jų tikslas yra paskatinti savo pardavimus. Ir tai yra rimtas klausimas, tai kelia grėsmę Europos. Uh, saugumo politikai. Dėl Libijos. Nesakau, kad sprendimas yra tik politinis. valstybės narės e, savo politikomis tik tais pailgins karą. Aš turiu paminėti mūsų humanitarnę bazę, mūsų tarptautinės teisės bazė e, BSGP srityje labai svarbi. Toliau turime turėti dronų, nepilotuojamų lėktuvų ir kibernetinio saugumo politiką. E, visose tose srityse nėra vadovaujamasi teisės viršenybės e, principų ir žmogaus teisų, e, netaisma žmogaus teisų. Ačiū ponas Piskol iš Portugalijos. Ačiū pirmininkė. Norėčiau užduoti keletą klausimų dėl e, gruodžio mėnesio vadovų tarybos darbo tvarkės. Tai labai svarbu, todėl iškelsiu šios klausimus. Šie klausimai yra susijęs su būdais, kuriais ES numatys investicijas į informacinių technologijų plėtrą saugumo srityje. Tai svarbu, jeigu norime išlaikyti pusiausvyrą tarp mūsų strateginių e, norų ir poreikio apsaugoti demokratiją ir Europos piliečius. Europos saugumo trapumas pasireiškia visai neseniai, e, kai pasirodė masinis e, sekimo ir šnipinėjimo skandalas. Ir Mm, kyla klausimas, kokią politiką mes turime dėl kibernetinio saugumo. Ar ES turi, ar galvoja įs, e, priimti bendrą strategiją, padedančią užtikrinti mūsų suverenumą. Ar ES nori siekia apibrėžti strategiją, kuri padėtų įgyvendinti kibernetinio saugumo priemonės. Budrumas šioje srityje reikalingas Mes matėme, kad neseniai buvo daug susirūpinta dėl mūsų informacinių technologijų sistemų pažeidžiamumo. Todėl, manau, turime gerą galimybę pažvelgti, kiek mes galime apsaugoti savo informacinių sistemų struktūras, įrangą ir panašiai. Ar mes galime apsisaugoti tinkamai per informacinių technologijų struktūras? Mes e, girdėjome įvairių išpolių ne tik iš JAV, yra ir kitų, daugybė kitų valstybių, kurios, e, esu tikras, daro tą patį galbūt jie nėra tokie dideli partneriai kaip Junktinės valstijos. Taigi mes turime labai daug e, nerima keliančių aplinkybių, kurių dabar net nežinome. Ačiū. Na ir pačiai pabaigai ponas Landsbergis iš Europos parlamento. Thank you, President. Ačiū pirmininkė. Kalbant apie daugelį dalykų dėl Europos saugumo ir gynybos, kas buvo šiandieną paminėta, tai mano dėmesio sulaukė vienas svarbus klausimas susijęs su e, nuolatiniu bendradarbiavimu su NATO ir taip pat e, dėl bendros koalicijos, tai yra noro bendrai veikti, solidariai veikti tarp įvairių ES demokratijų, naudojant bendrą politiką ir e, gal, galės siekiant užkirsti kelią agresijai. E, jungtinių tautų saugumo taryboje buvo mm, panaudota nauja koncepcija, tai yra be, buvo panaudota veto teisė, sprendžiant tam tikrus klausimus. Ir tai pasirodė, kad ne, nepavyksta e, kad mes negalime veikti kaip noro koalicija prieš tokį veto, veto, veto teisės panaudojimą. Mes turime būti e, vienas balsas sprendžiant pasaulio e, saugumo klausimus. Rusija, nei, nei Rusija, nei Kinija nėra ES valstybės narės. Mes turime sudaryti norų koaliciją ar gruodžio mėnesį per vadovų tarybą bus sukurtos atitinkamos uh, strategijos, ar bent jau nebus uh, pas, uh, paneigtos tos Europos strategijos, uh, kuria, kurias atmeta Rusija kaip nelegales. Ačiū. Question, uh, Dėkui. Buvo pateikta nemažai klausimų mūsų kalbėtojams, taip pat ir dėl Europos gynybos pajėgumų. Ponas Antonijo Misiroli, ES saugumo studijų instituto direktorius, galbūt apibendrins situaciją, o po to e, ponas Popovski ir kiti kalbėtojai irgi galės išsakyti savo komentarus. Dėkui, ponė pirmininkė. Turbūt jūs nenorite, kad aš dar kažką naujo pasakyčiau, turbūt norėtumėt, kad aš šiek tiek apibendrinčiau e, diskusijas. Esu dalyvavęs e, panašiose diskusijose ne tik Europos parlamente, bet ir nacionaliniuose parlamentuose. ir teisingai buvo pasakyta, kad ponas Van Rompėjus panoro įtraukti gynybos klausimus į viršūnių susitikimo darbo tvarkę. Jis rizikavo įtraukdamas tuos klausimus, bet aišku, kad ta rizika apsimokėjo. Jau dabar matom, kad jinai apsimoka. Diskusijos saugumo ir gynybos klausimais Europoje prieš keletą mėnesių e, rodo, kad situacija prieš tos keletą mėnesių ir dabar yra labai e, skirtinga. Yra e, nemažai stebima bendro sutarimo, turint galvoje netidėliotinas problemas. Ir tas sutarimas yra tarp Europos parlamento, nacionalinių parlamentų ir specialistų bendruomenės, ekspertų bendruomenės, vertinant tą bendrą situaciją, problemas, kurios kyla Europos Sąjungai ir apskritai Europai. Ir e, visą tą vertindami turime turėti galvoje, kad mažėja ir finansinių išteklių, ir mažėja e, ES politinę sanglaudą šioje srityje. Ir jei pasižiūrėtume, kas šioje srityje yra padaryta nepriklausomų specialistų ir ES institucijų, tai galime pasakyti, kad realiai yra vertinama tai, ką galima pasiekti, kas bus pasiekta per gruodžio viršūnių susitikimą. Ir ties tuo, nuo to turėtume ir atsispirti. Turėtume nespėlioti, kuo baigsis viršūnių taryba, tiesiog turime džiaugtis, kad tas procesas jau vyksta. Tai jau yra pozityvu. Ir e, šią žinę turėtų gauti ir valstybių vadovai tas konsensusas yra. Galbūt dar skiriasi nuomonės, kaip greitai arba kaip giliai reikia integruoti gynybos sektorius, įvairių valstybių narių gynybos sektorius. Svarbiausia, ko trūksta, tai yra šių, šioje diskusijoje piliečių dalyvavimo. Jei pasižiūrėtume į nuomonių apklausas, ne tik per praėjusius mėnesius, bet per praėjusius keletą metų mūsų institutas ruošiasi paskelbti atitinkamą dokumentą, tai iš tų nuomonių apklausos aiškėja, kad piliečiai e, kalbėdami apie nesaugumo e, priežastis karinius išteklius nukelia į paskutinę vietą. Taigi jie nelabai supranta, kaip kariniai ištekliai galėtų prisidėti prie saugumo užtikrinimo. Antra, ką rodo nuomonių apklausos, yra, kad kai piliečių klausiama, ar jie nori daugiau bendrų tar, europinių veiksmų tarptautinėje arenoje, ar nori aiškesnio, aktyvesnio ES dalyvavimo, kai sprendžiamos ne tik ekonominės, bet ir politinės krizės Europoje. Piliečiai sako taip, bet kai jų e, klausėme, ar reiktų tam didinti išlaidas, jie sako ne. Ta turėtume turėti galvoje. Negalime sakyti, kad mūsų piliečiai nesidomi tuo, kas vyksta pasaulyje. Esant krizėms, E, pažiūrėjau, Sirijoje mūsų žmonės labai emocingai reaguoja į tas krizės. Ir daugelis parlamentų nusprendė, kad karinės intervencijos neturi būti, taip atspindėdami piliečių norą. Matome, kad Europos piliečiai jau yra pavargę nuo įvairių e, karinių veiksmų, kurių įmasi <clears throat> ES valstybės narės, nes supranta, kad tie kariniai veiksmai ne visuomet e, kariniai veiksmai neišsprendžia krizės iki galo. Ir į tą Europos institucijos irgi turėtų atsižvelgti. Turėtume uh, informuoti e, piliečius, pateikti jiems informaciją, kad siekiant užtikrinti geresnį e, saugumą, e, norint, kad mūsų pasaulis taptų geresnis, o pasaulis darosi vis labiau nestabilus ir pavojingas, reikia dėti pastangas, reikia numatyti tam tikrą procesą. Europos Sąjunga yra uh, puikiai sugeba paleisti procesą ir e, stebėti, kaip įgyvendinami priimti sprendimai. To labai svarbu neužmiršti, artėjant gruodžio viršūnių sustikimui. Kad gynyba Piliečiai turi suprasti, kad Europos gynybos politika yra labai svarbi ir reikia paleisti tą, tą procesą, e, kai priimami sprendimai ir po to žiūrima, kaip jie įgyvendinami. Diskusijos yra daug platesnės, mes visi e, prisidedame prie šių diskusijų ir iš tiesų turime siekti kad ES vaidmuo e, šiame procese taptų labiau matomas. Dėkoju. Dėkoju už tokį apibendrinimą situacijos. E, Claude France, galbūt jūs atsakysite į keletą jums pateiktų klausimų ir pateiksite savo išvadas. Dėkui, Arno. Norėčiau pasakyti, kad tie, kas kalbėjo, atkreipė dėmesį į svarbiausias sritis. Ta informacija turėtų būti pateikta valstybių ir vyriausybių vadovam. Tas atsispindi Keti Ashton ataskaitoje. Čia ir jūrinio saugumo aspektai, laivai ligoninės. Šį klausimą galėtume apsvarstyti jūrinio saugumo prasme Europos gynybos agentūra um, mano, kad karinės pajėgos galėtų reaguoti ne tik karinę prasme, bet ir uh, atlikti kitas funkcijas, užtikrinant bendrą jūrinį saugumą. Ponas Galer minėjo sertifikavimą ir standartizavimą. Tai irgi labai svarbus dalykas. Tai yra daugiau techniniai dalykai, bet e, jų politinė svarba yra labai didelė. Aš manau, kad valstybių ir vyriausybių vadovai tą supras. Kitas rytis, kurį nebuvo paminėta, bet yra labai svarbi, tai yra energetika. Buvo kalbama apie kibernetinį saugumą, Europos gynybos agentūra įneša savo indėlį, bet mūsų indėlio neužtenka, čia reikia visos Europos pastangų, kalbant apie NATO. Atsakydama ponui Klišui noriu pabrėžti, kad gyvybiškai svarbus yra bendradarbiavimas su NATO, jis nuolat ir vyksta įvairiomis, įvairiose srityse ir pooling uh, forces ir smart defense ir kitose srityse. kai bendradarbiaujame e, su NATO kolegomis, o tas yra e, palaiminta politinė prasme, e, kai bendradarbiaujame įvairiose sritise ir be piločių lėktuvų ir kitose sritise, suprantame, kad toks bendradarbiavimas yra labai svarbu. Pasinaudodami bendros gynybos ir politikos mm, priemonėmis valstybės narės sprendžia, ar dalyvaus vienoje ar kitoje operacijoje, ar kartu su jungtinių tautų, su NATO e, pajėgomis, ar skirstam savo pajėgas. Kalbant apie mūsų uh, O naikintuvų, turimus naikintuvus, tai turime trijų rušių naikintuvus ir taip pat galime dar naudotis ir NATO naikintuvais. Mūsų agentūra atliko ateities e, skrydžių, ateities <clears throat> skrydžių sistemų analizę politinius sprendimus čia priims valstybės narės. Asmeniškai galiu pasakyti, kad čia laikomės panašaus požiūrio kaip ir su nepilotuojamais lėktuvais. Aišku, kad kuo bendriau dalyvausime pirkimuose, tuo yra geriau. Ir ateityje turėtume turėti e, atitinkamų europinių programų. Euro gynybos grupė ir nuolatinis bendradarbiavimas. Prancūzijos senato atstovui noriu pasakyti, kad mažų ir vidutinių valstybių vaidmuo bendroje gynybos ir saugumo politikoje irgi yra svarbus. Pavyzdžiui, Suomija jūrų E, saugumas, Estija, e, kova su e, kibernetinėmis atakomis, Austrija, Niderlandai, skrydžio aprūpinimas ir taip toliau. Taigi mažos valstybės vaidina ne ką mažesnį vaidmenį negu didelės valstybės labai svarbu yra e, e, atitinkamai renkti specialistus Taigi tos nedidelės valstybės narės ar jų e, atskiros grupės vaidina uh, tikrai nemažesnį vaidmenį negu ir didelės valstybės narės. Mes, europiečiai, turime būti visuomet pasirengę nešti savo indėlį. Ta mums sako ir Jungtinės Amerikos valstijos. Dažnai, kalbant apie pramonę, kalbama, kad yra dvi Europos – Yra tos valstybės, kurios turi didelės pramoninės įmonės ir yra tos, kurios, e, kuriuose pramonėje daugiausia veikia mažos ir e, vidutinės įmonės. Buvo minima, kad offsetai e, karinių pirkimų srityje turėtų nueiti į praeitį. Taip mes turime rasti naujų būdų, naujų priemonių ir turėtume E, remti pramonę. Ir turėtume iš tiesų siekti, kad kiekviena įmonė rastų savo vietą šioje europinėje sistemoje. Merci beaucoup, Claude France. Dėkoju, Claude France. Dabar e, ponas Popovskis. Žodis jums. Uh, Dėkoju. Diskusijos e, buvo apie saugumą, Europos saugumą ir e, gynybą, bet reikia žiūrėti plačiau. Finansinė ir ekonominė politika taip pat yra su tuo susijusi. Štai dėl ko svarbu, kad valstybių ir vyriausybių vadovai labiau įsitrauktų į šias diskusijas, negu kad tai darė anksčiau. E, skaitant ataskaitą, vyriausius įgaliotinės ataskaitą, jūs turbūt e, pamatėte, kad ji nesiūlė naujų struktūrų, ji naujų kompetencijų nereikalavo. Tiesiog toks buvo pasirinkimas. Mes nenorime e, naujų kompetencijų numatyti, norėtume tiesiog skatinti konvergenciją. Ir norime, kad būtų daugiau kooperatyviai bendrai e, galvojama Europoje, kalbant apie pajėgumų plėtojimą ir taip pat ponas e, Gala ir tai minėjo ir Keterin Ašton ataskaitoje būtent buvo rašoma, kad nenorime kurti įstaigos institucijos Europoje šiai sričiai tiesiog kiekviena valstybė narė e, turi svarst, bendrai apie tai galvoti ir priimti kartu Europos lygių sprendimus dėl pajėgumų plėtojimo. Taip pat pritariu ponui Klyk, kad Europos užsienio reikalų politika, ją reikia žiūrėti nuosekliai Tai yra viena iš priemonių, kurias galime panaudoti kartu su diplomatiniais santykiais, ryšiais ir dar išlieka iššūkis. Trūksta bendro supratimo apie bendrą pavojų. Jūs tai pabrėžite, reikia naujos strategijos. Aš jau stengiuosi atsakyti šį klausimą sakydama, sakydamas, kad reikia svarstyti apie Europos vaidmenį pasaulyje, ši strateginė diskusija gali būtent ir nuvesti, gali ir paskatinti naujo požiūrio e, išvystymą. Vis dėlto kyla nauji pavojai. Šie pavojai yra gana rimti ir e, jie skirti E, visiems piliečiams, pavyzdžiui, Lampedūzos sala ir e, jūrų saugumas arba kibernetinis saugumas, visi šie aspektai. Jeigu mes sustelksime ties naujais pavojais, taip galėsime kartu ir informuoti apie Europos gynybos ir saugumo politiką e, europiečius. E, taip pat e, Kalbant apie BSGP pajėgumus kariniams tikslams, norėčiau pasakyti, kad mes galime pasitelkti ir kitus karinius pajėgumus humanitariniams tikslams. Mes tai padarėme, mes tai darėme jau praeitie. Pavyzdžiui, karinės Atalanta tai yra jūrų operacija, kuri prasidėjo kartu užtikrinant maisto teikimą Somalija. Na ir dabar ši operacija yra tęsiasi ir daromas jos strateginis peržiūrėjimas. Finansavimas, BSGP operacijų finansavimas, na, apie tai jau diskutavome šiek tiek, sutarimo valstybėse narėse dėl to nėra. Nesutarėme dėl, pavyzdžiui, startup fondų, bet bus peržiūrėta. E, galbūt finansavimas ir bus galbūt rastas naujas finansavimas, bet nereikėtų pamiršti ir pilietinės dimensijos to BSGP. Tos BSGP ir vyriausios galiotinės taskaitoje yra būtent rašoma, kad reikėtų dar kartą apie taisyklės e, diskutuoti, taisyklės, kuriomis yra remiamasi. E, taikant BSGP piliečiams. Libijoje, žinote, kokia yra situacija ir e, e, jų kapnasta mūsų misijos, žinote, kokia yra situacija. Kibernetinis saugumas. Europa jau turi strategiją šioje srityje, kuri buvo patvirtinta šiais metais ir vyriausių įgaliotinė ir komisija uh, ruošė šį, šį dokumentą birželio mėnesį taryb, taryba patvirtino jį. Europos komisija teisinį, teisėkurus pasiūlymą pateikė, uh, e, remdamas uh, saugumo direktyvą. Na, uh, kaip ir Kopa, ponia Kopa minėjo, Lisabonos strategijos potencialų reikėtų remtis ir iš tikrųjų valstybės narės nenaudojimo potencialų nebūtinai e, aktyviai remiasi ir apie tai jau buvo diskutuota 2011 metais ir 2012 ir tikrai konsensuso sutarimo šioje srityje trūksta. E, Dėl komunikacijos taip pat. Komunikacija, informavimas yra svarbus aspektas, bet nacionalinis suverenitetas čia yra svarbus dalykas ir šie, šios temos yra su juo susijusios ir komunikavimas, informavimas yra svarbus visiems ir vyriausiai galiotiniai, ir agentūrai, ir nacionaliniams lyderiams. Mes turime informuoti rinkėjus apie saugumą ir gynybą. Dėkuoju. Bien, <clears throat> merci beaucoup. Dėkoju. Pasisakymai buvo gilus, ilgi. Norėtume padėkoti visiems, kurie atvyko į mūsų posėdį. Mes įdėmiai seksime situaciją iki vadovų tarybos bus tarp parlamentinė konferencija. Kitais metais, pirmininkaujant Graikijai, jinai vyks balandžio pradžioje. Ir tą progą turėsime galimybę pakomentuoti gruodžio mėnesio vadovų tarybos rezultatus. Aišku, kad tai yra tik proceso pradžia sprendimų įgyvendinimas bus netgi daug svarbesnis negu jų paskelbimas. Kaip sakė mūsų nacionalinių parlamentų kolegos, ko gero labai svarbu dirbti E, reguliariai, nuolat susitikti, ne kartai penkerius metus ir ne tada, kai krizė mus priverčia tą daryti, o nuolat e, aptarti tos klausimus. Dėkoju visiems e, svečiams, visiems kalbėtojams, visiems nacionalinių parlamento atstovai ir noriu pasakyti, kad šio posėdžio dalyviai kviečiami dabar priešpečių netoli šios salės. Dėkui visiems.